E, perimti pirmininkavimą. Ponios ar. Ponios Tojos. Labas rytas, dabar bus. Prasidės klausimas, tema dujos ir anglis, draugai ar priešai. Noriu paprašyti tų, kurie e, pasisakys, prieiti arčiau. Galbūt reikėtų skirti keletą minučių išeinantiems iš salės ramiai išeiti. Prego. Io ringrazio dunque e do il benvenuto a coloro che interverranno a questa audizione e li ringrazio a nome della Presidente e di tutti. Ačiū. Noriu padėkoti visiems už tai, kad atėjote į šį renginį, padėkoti pirmininkės vardu. Tai klausimas iš ties svarbia tema. Norėčiau pristatyti, kaip e, viskas vyks, kaip dirbsime. E, klausimas e, susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje kalbėsime apie išteklius bei e, anglies ir dujų potencialą Europoje. Antroje dalyje kalbėsime, klausimo dalyje kalbėsime apie ekonominius aspektus, e, emisijų, teršalus bei aptarsime ES energijos politiką. Numatyta, kad klausimas baigsis 12.30. Prašau visų laikytis e, pasisakymams numatytų apribojimų. Ir norėčiau E, visų pirma žodį suteikti ponui Klausui Dyteriui, Europos komisijos direktorato vadovui. Ir prašyčiau jūsų nekalbėti ilgiau nei 10 minučių. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Dujos ir anglis. Draugai ar priešai? Sakyčiau, nei taip, nei taip. Iškastinis kuras E, anglis, dujos, nafta ateityje bus svarbiu e, Europos energinio derinio elementu dar ilgą laiką. Tačiau kokį vaidmenį to, tas, e, tas kuras vaidins ateityje Europos vidaus energijos rinkoje priklausys nuo to, kaip e, e, mums pavyks įveikti iššūkius iškilusius šioms kūro rušims ir, ir ar mums pavyks pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis Europos energijos vidaus rinkoje. Norėčiau kitaip suformuluoti e, šio klausimo temą ir norėčiau aptarti dabartinę padėtį dujų ir anglies rinkose per pastaruosius du metus anglies e, dalis, lyginant su dujų dalimi, išaugo daugelį Europos energijos gamybos pajėgumų. Pagrindinis paaiškinimas kaina. Anglies kaina nuosekliai mažėjo, o tuo tarpu dujų kaina išliko gana aukšta. Žema anglies kaina visų pirma paaiškinama tuo, kad daug anglies yra įvežama, importuojama. Pavyzdžiui, Junktinės valstijos labai e, plačiai investuoja į skalūno dujas skirtas e, vidiniam vartojimui ir dabar siūlo skalūno dujų tarptautinėse rinkose Taip pat išaugo importas iš Kolumbijos ir Rusijos. Dėl žemos anglės kainos šis reiškinys tapo toks aktualus, nes e, dujos nukonkuravo kitas kūro rušis. Taip pat žvelgiant į dujų sektorių, pamatysime, kad dujų kainos išlieka aukštos, lyginant su anglies kainomis. Tai e, susijęs su e, kūro energijos tiekimo sutartimis sudarytomis ilgam laikotarpiu ir juose e, tiekiamo, tiekiamas energijos kaina yra susijęta, dviejų rušių e, kūro kaina yra susijęta. Bet daugiau nei 50 procentų tų ilgalaikių tiekimų sutarčių yra, e, juose yra nuostatos dėl indeksavimo. Suskysintų gamtinių dujų importas į ES taip pat krenta nes e, srautas e, vyksta srautas dabar nukreiptas į Aziją, nes ten kainos uh, už šią kūro rūšį yra dar aukštesnės. Galiausiai dėl e, mažų CO2 kainų apivartinių taršos leidimų sistemoje e, dujomis kūrenamos e, jėgainės tapo dar labiau paplitusios. Taigi, e, anglis e, dabar tapo daug patrauklesnės už dujas. Kaip jau sakiau, tokia yra dabartinė padėtis. Tačiau ar ji išliks nepasikeitusi, e, atskleis ateitis. Kaip jau sakiau, viskas priklauso nuo to, kaip anglis ir dujos atrems jų laukiančius iššūkius ir kaip šios dvi kūro rūšis, e, kokioje padėtyje jos bus lyginant su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Noriu pristatyti iššūkius iškilančius angliai ir dujoms. Nepristatinėsiu visko labai detaliai, nes manau, kad visas smulkmenas sužinosite klausydamėsi atskirų sektorių atstovų pasisakymų. Anglis. Iššūkiai Angliai. Tenkinti e, emisijoms keliamus reikalavimus. Ta, e, tai yra tam tikrų teršalų kiekio, kurį, e, kurį gamina anglis mažinimas. Kad būtų įveiktas šis iššūkis reikia daug investicijų, reikia atsisakyti kai kurių, e, netgi kai kurių numatytų projektų e, Angliai. Pamatysime ateityje, ar, ten, ar, dėl, ar dabartinė tendencija pritrauks investicijas, reikalingas investicijas į infrastruktūros e, perdirbimą ir naujų anglimi kūrenamų jėgainių statybą. E, jeigu ta tendencija išliks, jeigu bus statomos naujos jėgainės, kūrenamos anglimi ir bus e, investicijų į infrastruktūros pertvarkymą, tuomet iškyla klausimas, kaip pasiekti bendro tikslo, kurti mažai e, CO2 taršę e, ekonomiką. Iki šiol komisija ypač akcentavo anglės sugavimo ir surišimo technologiją. E, Deja, projektai numatantis šios technologijos taikymą e, dėkti iki šiol mus nuvylė. Todėl šiandien iškyla klausimas, ar mes pasieksime to tikslo, ar mums pavyks tą technologiją taip išplėtoti, kad ji būtų komerciškai patraukli ir galėtų E, mm, ją galima būtų pasitelkti gaminant energiją e, iš anglies. Dar vienas dalykas apie vartinių taršos leidimų sistemos ateitis. Tuo tarpu anglies sektorius funkcionuoja, anglis naudojama mokant labai mažai už CO2 teršalus. Tai situacija dujų sektoriai yra kitokia. Tačiau kas laukia tų taršos leidimų sistemos ateityje? Praėjusią savaitę komisija pasiūlė e, keisti e, taršos leidimų naudojimo tvarkaraštį, suteikti galimybę pakeisti e, emisijų pardavimo aukcionų tvarkaraštį, tačiau šis pasiūlymas buvo atmestas nedideliai daugumai balsavus už tokį sprendimą. Tačiau tai nereiškia, kad diskusijos dėl apivartinių taršos leidimų sistemos ateities e, baigtos. Tad diskusijas reikia inicijuoti iš naujo ir galbūt juose daugiau dėmesio skirti naujos e, apivartinių taršos leidimų sistemos ateičiai. Dabar perinu prie E, dujų sektoriaus laukiančių iššūkių. Norėčiau akcentuoti būtinybę ypač daug investuoti į infrastruktūrą bei jungtis, tinklų jungtis. Egzistuoja teisinis pagrindas tokioms investicijoms ir aš tik noriu atkreipti jūsų dėmesį į du svarbiausius E, lemiančius aspektus. Visų pirma, gairės dėl Europos e, transeuropinių energijos tinklų bei infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Teisinis pagrindas egzistuoja. Dabar reikėtų sparčiai įgyvendinti ir reglamentą, ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. E, Komisija e, dirba, vykdo jai numatytas užduotis, ypač dėl antrojo projekto. Mes atrenkame bendro intereso projektus. Esame sulaukę daug pasiūlymų dėl infrastruktūros projektų ir elektros ir dujų srityje. Ir tikrai džiugu, kad įgyvendindami tą priemonę mm, galėsime nemažai pasistumėti priekin. Ir dar kalba, kalbėdamas apie dujų sektorių, noriu dar paminėti du svarbius iššūkius šiam sektoriui. Visų pirma, e, šis sektorius turi pritraukti naujų vartotojų. Nebegali viskas vykti kaip iki šiol. Dujų sektorius turi būti daug aktyvesnis, ieškodamas naujų vartotojų elektros transporto sektoriuje ir dar norėčiau paminėti elektradujoms, kai pagaminama Jeigu pagaminamas perteklinis elektros kiekis, e, ją sunku saugoti. Jeigu ji būtų paversta dujomis, tai tą energiją būtų lengva saugoti, nes kitaip ji būtų prarasta. Tai, man atrodo, būtų e, ateities kelias šiam sektoriui ir būtent tam reiktų ruoštis ateičiai. Tačiau e, ateityje tikrai viskas negalės išlikti nepasikeitę. Ir galiausiai aš kalbėčiau ne apie draugus ar priešus šioje diskusijoje. Manau, kad abu, abu sektoriai yra svarbus energinėme derinyje ir tokiais išliks dar netrumpą laikotarpį ilgesnį, nei kai kam norėtųsi. Bet iššūkiai taip pat e, yra akivaizdus ir jeigu tų iššūkių nes, nesimsime, jie e, taps mūsų energijos rinkos šeimininkais. E Ačiū už šią labai įdomią įžangą. Išgirdome nemažai aspektų svarbių tolesnėms diskusijoms. Dabar suteiksiu žodį Lenkijos nacionalinio dujų gamintojų atstovais. Atstovams prašau nekalbėti ilgiau nei 10 minučių, nes po to dar labai daug kolegų norėtų kalbėti ir užduoti klausimus, išgirsti juos atsakymus. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Marcin Levinstein, atstovauju Lenkijos dujų gaminimo įmonį ir Noriu atsiprašyti už ponę Petrovską Olyvą, kuri turėjo pristatyti šį pranešimą, dėja negalėjo atvykti, todėl man teko garbė perimti šias funkcijas. Taigi aš taip pat e, kalbėsiu savo gimtają kalbą, kad viskas būtų aiškiau ir suprantamiau ir noriu iš anksto padėkoti už puikų vertimą Europos parlamente. Prašau jungti kitą skaidrę. Ponas ir ponai, gamtinės dujos yra labai įvairia pusiška žaliava naudojama namų ūkiuose, chemijos pramonėje, vandeniui šildyti, šildymui, taip pat e, kaip degalai transporto srityje, ten, kur dujos e, e, siejasi Europai su anglimi, E, tai dažniausiai tai yra energetika, naudojamas šios žaliavos elektrai gaminti. Šioje rinkoje būtų galima iškoti atsakymų į klausimus apie tai, ar anglis ir dujos yra draugai ar priešai, veikiausiai nei viena, nei kita, jie turi konkuruoti, konkuruoti vis sudėtingesnėmis rinkos sąlygomis, e, turint omenyje ekonominę padėtį, energijos išteklių kainas, kurios yra susijusios viena vertus su krize, kita vertus su energijos vartojimo efektyvumu, su energijos išteklių didėjančia paklausa ir vis didėjančia atsinaujinančių energijos šaltinių dalimi bendroje rinkoje turime tikėtis, kad ateitie konkurencingumas tik didės e, energetikos rinkoje. Ekspertų vertinimais dažniausiai E, remiantis ekspertų vertinimais teigiama, kad e, šiomis aplinkybėmis geresnės perspektyvas turi dujos ir jos gali būti pranašesnės už kitas, už kitokius iškastinių, už kitas iškastinio kūro rūšis, tantam investicijas į infrastruktūrą naujų telkinių e, radimą, aptikimą. Jodojoje jūroje Norvegijos jūroje, taip pat Viduržėme jūroje, atrandama vis naujų telkinių, taip pat e, dujų rinkos liberalizavimas, e, kuris seka po elektros rinkos liberalizavimo bei atitinkami politiniai sprendimai susijęs su aplinkos apsauga bei galiausiai tokie aspektai kaip prekyba apivartiniais taršos leidimais, tai yra šios apivartinių taršos leidimų prekybos sistema suteikia privalumų dujoms. Galime išskirti tris e, grupės tų gamtinių dujų privalumų palyginti su anglimis. E, pirmoji grupė susijusi su aplinkosauga, antroji su tam tikru lankstumu, e, siejant gamtinės dujas su atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir trečioji grupė, trečioji sritis tai yra investicinė aplinka, Taigi pakalbėkime apie pirmą, pirmąjį, pirmąją aspektų grupę, tai yra aplinkosauginius aspektus. Kamnis dujas išskiria mažiau nei kitas iškastinis kūras e, CO2 į aplinką gaminant elektros energiją, tačiau e, taip pat ir mažiau kitų kenksmingų medžiagų e, sieros, azoto ar smulkių dalelių, mažiau naudojama vandens energijos ištekliams gaminti deginant dujas. Todėl dujų naudojimo efektyvumas, naudojant taip pat ir kogeneracijos rytyje, kartu gaminant šilumą, elektros energiją yra žymiai didesnis. Dar vienas svarbus klausimas susijęs su lankstumu ir galimybė pasitelkti atsinaujinančius energijos šaltinius kurie būtų naudojami kartu su gamtinėmis dujomis, siekiant mažinti CO2 emisijas. <clears throat> Dujas galima kaupti, sandėliuoti ir tokiu būdu lankščiai reaguoti į paklausos pasikeitimus, galima pakankamai greitai padidinti arba sumažinti gamybos apimtis atsižvelgiant į paklausą. Ta aplinkybė labai svarbi, ypač dabartinėmis aplinkybėmis, kuomet vis daugiau naudojama atsinaujinančių energijos šaltinių mūsų energinėme e, derinyje ir tai priklauso ypač nuo oro sąlygų, tarkime, vėjo energija. Kitas atsinaujinančias energijos rūšis naudojant, tas papildomas elementas suteikia papildomų privalumų. Dujų šaltinius galima laikyti pakankamai netoli nuo vartotojų, taigi pajėgumai čia taip pat atlieka labai svarbu vaidmenį ir sugebėjimas e, lankščiai jais naudotis. Pat reikia nepamiršti energijos e, saugojimo technologijų, energijos išteklių saugojimo technologijų e, plėtros ir tos e, koncepcijos, e, kuomet elektros energiją paverčiame dujomis e, pasitelkus elektrolizės procesus ir tokiu būdu tai pagamintas dujas yra lengviau saugoti, sandėliuoti. Paskutinis elementas susijęs su investicinė aplinka, turint omenyje mažas sąnaudas vienam energijos vienetų megavatui pagaminti e, palyginti su kitomis įprastinėmis technologijomis gamtinių dujų naudojimas e, čia yra žymiai pigesnis, nepaisant visų šių teigiamų aspektų, kuriuos minėjau, e, nėra visiškai išnaudojamas dujų pas elektros energijai gaminti Europos Sąjungoje, mūsų kontinente. Svarbiausia to priežastis yra per aukšta kaina ir būtent ši kaina labiausiai riboja dujų naudojimo energinėme derinyje dalį. Taigi dujos čia susiduria su dviem konkurentais. Viena vertus atsinaujinantis energijos šaltiniai tai yra, kurie yra subsidijuojami arba yra nustatomos nerinkos kainos šiems šaltiniams. Antra vertus anglis, taip pat išstumė dujas iš elektros energijos e, gamybos srities, kadangi apivartinių taršos leidimų kaina šiuo metu yra labai nedidelė. E, kadangi mūsų kontinente tiek akmens, tiek rudų anglių atsargos yra pakankamai didelės, tai atitinkamai mažėja dujų paklausa, pavyzdžiui, 28 procentais pastaraisiais metais padidėjo anglės paklausa Europoje 17 sumažėjo dujų. Turint omenyje, kad JAV mažėjo dujų kaina dėl skalūnų dujų ir kitų e, alternatyvių šaltinių dujų gavyba yra plėtojama. Taigi, pirmą kartą e, energijos išteklių istorijoje e, pasaulio mastu dujų dalis susilygino energetinėme derinyje su angli, anglių dalimi. Tačiau jungtinėse valstijose šios permainos siejamos taip pat ir su e, reindustrializacijos procesais, su gamybos apimčių didinimu Junktinėse valstijose, apie tai būtina prisiminti mūsų diskusijose. Todėl taip pat turime nepamiršti, kad Europoje taip pat yra labai E, nemažos potencialios skalūnų dujų atsargos. Ir jei kalbėtume apie tam tikrus geologinius aspektus, tai e, atskirose šalise skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba vyks labai skirtingai, kadangi vyriausybės laikosi skirtingų pozicijų, daugumoje jų netgi tokia žvalgyba nėra vykdoma. Dėl to labai apgalėstavome, nes jeigu iš dviejų dalių arba per pusę sumažintume tas optimistinės prognozes, tai galėtume e, tikėtis, kad skalūnų dujomis galėtume 20 metų viskai e, aprūpinti ES. Lenkija yra viena iš tų šalių, kuriuose bandoma plėtoti skalūnų dujų gavybą, naudotis e, jų potencialu. Tikimės, kad pirmoji vieta, pirmasis skalūnų dujų gavybos telkinys e, atsiras e, vidurio ir šiaurės Lenkijoje, e, Baltijos baseinė taip vadinamame, kur artimiausių metų bus pradėti eksploatuoti maždaug 13-14 skalūnų dujų grėžinių. Skalūnų dujų gavyba ir žvalgyba suteiktų mums galimybę geriau aprūpinti dujomis Europos rinką ir tokiu būdu atsisakytume arba būtų galima atsisakyti nepalankios e, gamtinių dujų kainos indeksavimo sistemos siejant ją su naftos kainomis, nes ilgą laiką e, dujų kaina buvo būtent apskaičiuojama pagal naftos kainą ir tai atsliepdavo taip pat elektros energijos kainai. ir iš tiesų e, energijos rinkoje kainos, e, pasaulio energijos rinkoje kainos šiuo metu iš tiesų yra kitokios nei e, Europos energijos rinkoje. Todėl mes tikimės, kad skalūnų dujos jeigu jų patį pakeistų, taip pat pagerėtų ir aplinkosauginė padėtis. Reikia paminėti, kad tam būtini atitinkami politiniai sprendimai, racional, racionalus teisėkuros, darbas, informacijos sklaida, švietimas. Iš tiesų, Europa negali ignoruoti to, kas vyksta jos konkurencinėje aplinkoje, tiek atsižvelgiant į demografinę padėtį, į įsiskolinimų mastus mes negalime užmerkti akių ties tuo, kas vyksta JAV, Kanados, Australijos, Argentinos, Meksikos e, ar Pietų Afrikos bei Kinijos ekonomikose. Baigdamas e, ir atsižvelgdamas į organizatorių prašymą kalbėti šiek tiek trumpiau, norėčiau vietoj išvadų galbūt e, jums vieną klausimą užduoti ir paprašyti apie jį pamastyti. Daugelį metų dalyvaudamas įvairių sričių ir šakų atstovų sustikimuose, e, girdžiu kalbas apie tai, kad dujos yra ateities, kur rušis galbūt vertėtų jau imti žingsnių, kad ta ateitis prasidėtų dabar. Ačiū uždėmesi. Grazie a lei. E vedo che nonostante le abbiamo un po' ridotto il tempo è riuscito. Labai ačiū. Jums pavyko labai įdomiai pakalbėti. Dabar kviečiu poną Jelinek, kuris taip pat galės kalbėti 10 minučių. Prašom. Labai ačiū. Man labai malonu lankytis pas Jūs ir norėčiau Jums pristatyti e, praktišką požiūrį tiesiai iš e, Anglės gaivybos pramonės atstovų. Aš e, atstovauju New World Resources bendrovė, kuri yra antra pagal dydį pasaulio gamintoja koksnės anglės. anglės ir norėčiau pristatyti savo nuomonę. Pas mus dirba apie 17 tūkstančių žmonių e, keturiose šalyse. Mes e, išgauname labai didelį kiekį e, anglies, kaip sakiau. O dabar pažiūrėkime, ką reiškia anglis pasaulinėme kontekste. Tai yra labai plačiai paplitęs išteklius tiek koksnė anglis, tiek šilumai naudojama anglis. Ir matome, kiek yra mm, anglies visame žaliavų mišinyje. Anglis išgaunama e, įvairiuose šalyse, įskaitant saugės, gerai reglamentuojamas šalis ne tik tai e, tokiose šalyse, kur didelė teisinė ir šalies rizika. Taigi tai yra skirtinga nuo e, naftos gamybos ir tai labai svarbu paminėti. Anglis žino, yra didžiausias kūro išteklių šiandieną. Toliau, ką kaip atrodo anglis Europos kontekste. Maždaug ketvirtis Europos energetikos šiandieną išgaunama iš anglės, taigi anglis yra labai svarbi. Ir e, laikui bėgant šis, e, šis etis toliau plėtosis ir aš tikiuosi, kad tiek Europa, tiek visas pasaulis pereis prie atsinaujinančių energijos šaltinių, bet tam prireiks nemažai laiko. Ir norėčiau pasakyti, kad uh, pasiskolinant e, terminą iš pavadinimo, anglis neturėtų būti kitų energetikos šaltinių e, priešė, ji kaip tik turėtų būti labai e, stiprus pagalbinis elementas, kuris yra nebrangus ir kuris leis mums nebrangiai pereiti prie visiškai atsinaujančių šaltinių. 25 procentai Europos energetikos derinėje tiek sudaro anglis Ir šiandien, jeigu pasižiūrėsime į išteklius, tai 80 procentų Europos žinomų kūro rezervų yra anglis. Ir vis tik tai ši angl, ir tai anglis yra mm, nežiūrint to, kad yra pas mus, mes nepaprastai daug e, importuojam anglijas e, dėl gerai funkcionuojančios rinkos ir mes, europiečiai, vis tik tai turėtume galvoti, kodėl ta anglis visa yra importuojama, kodėl kitos šalis susikaria darbo vietas ir užsitikrina turtą iš šios sėties. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad Europa pereis e, ar beveik, ar visiškai prie atsinaunančių energetikos išteklių, bet tai užtruks dešimtmečius, ne keletą metų. Ir aš nenoriu dabar kalbėti aptakiai, bet pasakysiu, kad taip, turime kalbėti apie e, aplinkosaugos problemas e, ir anglės pramonė ir įvairios gamyklos e, turi daug ką padaryti mano šalies pietvakariai, kaip atrodė prieš dešimt metų ir dabar skiriasi viskas kaip diena ir naktis. Uh, reikia daug ką padaryti e, šioje srityje, bet aš sakau, kad anglies yra labai daug, e, ji yra nebrangi ir naudodami anglį e, protingai pasielgtume, bet reglamentuotojai statymų leidėjai turėtų spausti anglės pramonę, dirbti švariai, bet reikia daryti viską racionaliai taip pat. Labai. Toliau. Iš esmės, anglis yra labai svarbi pereimo, e, pereinamo etapo dalis. Jeigu pasižiūrėsime į Vokietijos energetikos derinį, matome, kad atsiranda e, daugiau kaip 12 tūkstančių, beveik 13 tūkstančių megavatų e, naujų pajėgumų vien šiais metais atsiras 5,3 megavatų pajėgumo iš e, naujų anglies pajėgumų. Aš pasitelkiau Vokietiją kaip pavyzdį dėl to, kad Vokietija ėmėsi drąsaus žingsnio labai agresyviai perėdama prie atsinaujinančių šaltinių, bet tuo pačiu metu anglis yra be nepigiausias būdas perinant prie e, tų atsinaujinančių šaltinių. Ir anglis yra ir išliks dar keletą metų, taigi uh, turėsime apsispręsti, ar mes ją vietoje išgausime, kursime darbo vietas mokėsime žmonėms, ar suteiksime šiuos privalumus kitoms šalims ar kitiems kontinentams, kol vis, nors vis tiek tuo pačiu metu pasitelkėme ir naudojame labai plačiai anglį. Europos konkurencingumas tai yra e, setis, kuri mums sunkioje pramonė yra labai uh, svarbi tema. E, žemos energetikos sąnaudos ar valdomos sąnaudos yra labai svarbus elementas konkurencingume, norint užsitikrinti konkurencinę padėtį. Buvo kalbama ką tik tai apie e, skalūnų e, dujų revoliucijos poveikį Amerikos pramonė. Kodėl Taip vyksta, todėl kad e, skalūnų dujos reiškia pigi energetika, o mes turime turime pas save pigę energiją Europoje, tai kodėl daugiau nenaudojame. Ir man atrodo, šis klausimas yra tikrai aktualus. Kitas dalykas - pereimas prie atsinaujinančių šaltinių platesnio ir visiško naudojimo, bet tam reikia investicijų. Kas e, apmokės tas investicijas? Mums reikia sukurti turtą, e, reikia e, tą turtą kurti atnaunant Europos pramonės e, augimą. Europos pramonė gali dirbti labai gerai, jeigu pasikliaus e, pigų vietoje išgaunama kūra. Mano nuomonė, konkurencingumo klausimas tampa dar aktualesnis, kai pasižiūrėsite į Centrinę Europą, mano e, kilmės regioną. Ir labai svarbu paminėti du dalykus. Europos e, namų ūkiai, Centrinės Europos namų ūkiai ir pramonė dabar neproporcingai daugiau, daugiau naudoja energetikos negu vidurkis ES ir reikia užsitikrinti mums dar daugiau augimo, kad mes e, galėtume prilygti bendrai Europos erdvei. Ir anglis leidžia įdarbinti labai daug žmonių, uh, tiek Europoje, tiek centrinėje Europoje. Darbo vietos yra labai svarbios e, centriniai Europai, jų ūkiai ypač dabar labai sudėtingoje ekonominėje aplinkoje. Pavyzdžiui, rodau jums dabar e, tam tikrus duomenis. Matote Europos dalį, kur yra anglės kasyklos Moravijos Silesijos regionas. Tai yra e, atskira didžiausia teritorija Europoje e, pagal užimtumą pramonėje. 36 procentai darbo vietų mūsų veikimo zonoje yra e, pramoninės darbo vietos. Tai yra dvigubai didesnis rodiklis negu Europos vidurkis. Ir mums konkurencingumas yra nepaprastai svarbus. Mums bus labai sunku išlaikyti konkurencingumą, jeigu neturėsime galimybių e, grįsti jo e, tarp kitų dalykų e, konkurencingą kainą energetikos išteklių. Ir prieš baigdamas noriu kelti klausimą, kodėl ta pramonė ten egzistuoja Moravijos Silesijos regione Ne dėl to, kad darbo jėga yra pigi, tradicija siekia 200 metų, dėl to, kad turime ten anglių, dėl to ten yra labai daug e, plieno gamyklų, e, Čekijoje, Lenkijoje, atitinkamose regionuose, Slovakijoje, Čekijoje e, yra labai stipri gamyba anglės aukščiausia. Europoje tai yra tarsi tarsi mūsų aruodas, jeigu taip galima pasakyti. Ir jeigu e, pasižiūrėsite į mus, e, mūsų tris didžiausius klientus, jie pasakys jums, kad jie uh, E, mato Europoje ateitį dėl to, kad jie yra tame anglies aruodė ir tai yra labai svarbu ir šis rytis yra nepaprastai svarbus centrinės Europos augimui ir užimtumui centrinėje Europoje. E, baigsiu pasakydamas e, svarbiausias mintis. Manau, kad Europa bėgant laikui pereis prie atsinaujinančių šaltinių ir manau, kad būtų kur kas lengviau ir pigiau tą padaryti, jeigu bus pasitelkta anglis kaip brangus energetikos šaltinis, kur anglis egzistuoja labai plačiai Europoje, ji gali būti išgaunama ir taip pat galima užtikrinti darbo vietas e, Lenkams, Čekams, e, kitur kalna, e, kalnakasiams ir šachtininkams. Taigi tai labai svarbu. Ir dar e, toks asmeninis pastebėjimas pabaigai. Aš nekalbėjau daug apie anglijas sugavimo saugojimo technologijas. Aš manau, kad tai labai skambu žodžiai. Taip, anglis susijusi su tarša. Mes turime e, daug labiau dirbti negu anksčiau, nežiūrint didelės pasiektos jau dabar pažangos. Ir aš, e, kai galvoju, kad e, planeta gyvuoja mūsų milijardus metų, Ir e, visą laiką mes naudojame Saulės energiją. Kažkada vėl grįšime prie to, bet tikrai mes padaisime tą lengviau, jeigu pasinaudosime anglimi, kurie egzistuoja mūsų kontinente. Ačiū. Grazie anche a lei per questa eh, relazione. Ačiū už pristatymus ir dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms pasisakyti. Prašyčiau visų nekalbėti ilgiau nei dvi minutės, kad e, kalbėtojai suspėtų atsakyti į jūsų klausimus. Vitario Vitorijo Prodi. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad konflikto čia nėra dujos yra labai visapusiškas kūro šaltinis ir jos yra labai našus šaltinis, netgi naudojant maž, mažais kiekiais. E, jį ga, dujas galima gaminti, naudoti kogeneravime ir trigeneravime. Taigi sakyčiau, kad dujos yra tikrai labai našus šaltinis - anglis. Žinoma, anglis taip pat vaidina svarbu vaidmenį kaip kuras. Anglis galima paversti dujomis. Tai yra įmanoma ir egzistuoja našių būdų tai padaryti. Ir po to tokiu būdu gaut, išgautas gautas dujas ir paskui pardavinėti tokį iškastinį kurą, kuris yra tikrai našus, 50 procentų našumo ir uh, aukštos temperatūros ir galima tokį kūrą panaudoti ir kitiems tikslams. Dujofikacijai taip pat. Ir prieštaravimo aš čia neižvelgiu tarptų dviejų uh, kūro rušių. anglies anihidratas. E, ir čia slypi problema. Bet jeigu e, panaudosime biomasę miškų atliekas, tai šis šaltinis galėtų tapti galėtų pagaminti, tenkinti vieną trečdalį visų energijos poreikių. Ir jeigu užtikrintume reikalingą našumą, tai tai užtikrintų didesnį indėlį, e, didesnę dalį iš, iš biomasės. Todėl anglės reiktų nedeginti, ją reiktų paversti dujomis. Bet aukštoje temperatūroje pasigamina garai. Tai nesukelia problemų su dėl azoto Ir būtent tai reiktų daryti, pertvarkyti visą sistemą. Bet nemanau, kad reiktų supriešinti anglies ir dujų ar, ar juos lyginti. Uh, much, In... Helme, ačiū pirmininkė. Europos energetikos politikoje mes kalbame apie trikampį, tris tikslus - tvarę politiką, energinį saugumą ir e, vartotojams prieinamų kainų ir verslui prieinamų kainų, kad e, užtikrintume savo konkurencingumą. Tačiau atrodo, kad tvarumas atrodo svarbiausias dalykas, pamirštame konkurencingumą, kainų prieinamumą e, e apsirūpinimo energiją, saugumą ir mes viską nurašome e, alternatyviems energijos šaltiniams, kurie yra tokie brangus. E, Vokietija, pažvelkime Vokietiją, ji daug investavo į atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau tuo pat metu stato 20 anglimi kūrenamų jėgainių ir mm, ateityje tikrai pagamins daugiau teršos. E, JAV e, atrado skalūno dujas, jos pramonė atsigavo, Indija, Kinija, e, Pietų Amerika naudoja anglį, e, tai yra pigios e, e, energijos šaltinis, kuris leidžia išlikti konkurencingiams. O to tarpo mes naudojame brangiausią pasaulyje energiją ir paskui stebimės, kodėl mes nekonkurencingi. Išstumėme verslą iš Europos į kitas vietovės, kur e, aplinkosauginiai standartai yra žemesni. Iš esmės mes eksportuojame pramonę, investiciją, darbo vietas, investicijas darbo vietas ir taip pat eksportuojame teršalus. Ir nors džiaugiamės Europoje tuo, kad mūsų pagaminami teršalai Europoje yra kontroliuojami, uh, Tačiau teršalai, už kuriuos Europos piliečiai turėtų prisimti atsakomybę, pavyzdžiui, teršalai siejami su importuojamomis vartojimo prekėmis, paslaugomis, nepaprastai auga. Europa pagamina 12 procentų teršalų e, pasaulio, teršalų Europoje, tačiau dar 25 procentus teršalų pagamina e, per suvartojimą tam pašu, kad mūsų išlaidos ir subsidijos atsinaujinančios energijos gaminimo technologijoms negali būti ekonomiškai pateisintos. Pažvelkime tiesiai į akis, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra nenašus, nepatvarus, netvarus ekonomiškai. Ir taip pat teorija apie klimato kaitą atrodo taip pat nebeatlaiko kritikos jau. Ačiū toliau, ponas Kelė. Noriu padėkoti e, kalbėtojams. Jie kalbėjo logiškai, pristatė praktinį požiūrį, klausimo pavadinimas. Tikriausiai toks, kad būtų atlie, atsiliepta į visuomenės lūkesčius bei į bandant pristatyti, e, tarsi parodyti, kad anglis ir e, dujos negali sugyventi. Ka, ka, ar, ar reikėtų kalbėti apie tai, kad elektra yra mūsų priešas arba dujos, arba, pavyzdžiui, elektromobiliai yra mūsų priešas ar, ar draugas. Manau, kad tą e, pavadinimą reikėtų perfrazuoti. Man atrodo šiek tiek prieštaringa, atsižvelgiant į tai, kad mes bandėme išbristi iš didžiausios ekonominės, kada patirtos patirtos krizės, į, po, į būtinybę kurti darbo vietas, išlikti konkurencingiems. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, mes ne, nenaudojame Europoje turimų uh, išteklių, o to tarpu uh, labai daug mokame už įvežamus, įvežamus iškastinio kūro šaltinius. Praėjusiais metais Europas išleido 380 milijardų eurų įve, dujų įsivežimui. 33 procentai mums reikalingo kūro buvo, anglių buvo įvežta. Taigi įsivežame daugybę anglies ir uh, dujų, tuo pat metu mūsų pramonė nėra lengva pasinaudoti to, to, tuo kuru. Netgi suskistintų gamtinių dujų terminalai. nesugeba e, transportuoti dujų ten, kur jų reikia. O ir taip pat kalbame apie technologinius sprendimus E, informacijos technologijų pramoniai šis klausimas nėra toks aktualus, tačiau sunkioji pramonė atrodo visada yra kažkur šešėlyje. Ir jeigu mes tik tai galime kažką iš kažkur atsivežti, puiku. Tačiau jeigu kažką naudojame Europoje, jeigu tokią pat kūro rūšį naudojame Europoje, tai jau esą viskas blogai, nes darome didelę žalą aplinkai. Tai mes turime išlikti konkurencingi ir naudoti turimus gamtinius išteklius. Ir turime sudaryti sunkiai pramoniai tokias pat galimybės vystytis kaip ir kitoms pramonės e, šakoms. Pone Edith Herzog. Ačiū. Visų pirma, norėčiau e, kai ką pasakyti apie e, e, mūsų komiteto narių sudėtį. Gaila, kad tie kolegos, kurie taip pasisako už atsinaujančius energijos šaltinius, nedalyvauja šiame klausime. Taip pat turiu pasakyti, kad daugelis čia esančių narių dar nėra pasirengę kalbėti apie atsinaujančius energijos šaltinius. Manau, kad tai yra neteisinga nes daug, jau ilgą laiką gyvename šalia vieni kitų. Atsinaujantis energijos šaltiniai niekur nedings, anglis ir dujos taip pat nedings ir brandolinė energija dar kurį laiką bus gyvenimo dal, mūsų gyvenimo dalimi. Būtent tai norėjau akcentuoti. Turiu vieną klausimą kalbėtojams. Gal galite išvardinti tris dalykus, ką Europos parlamentas ir Europos institucijos turi padaryti jūsų pramonės labui, ar tiesiog suteikti jums laisvas rankas daryti viską, ką jūs norite, ar jums reikia kažkokių teisės aktų ateityje. Jeigu norite, jeigu įsivaizduotumėte, kad mes galėtume gyvendinti tris jūsų norus, kokie tie trys norai būtų? E, la parola a Madame Ibner. Pane Hübner, sveikimas žodis. Labai ačiū išklausius e, mūsų pranešėjų pateiktos informacijos bei ekspertų atstovaujančių atskiras rytis, galbūt e, galime konstatuoti, kad e, dujų kaip žaliavos energijos gaminti Europoje pakaks 30-50 metų, anglies 150 metų, skalūnų dujų 20 metų. Šiuo metu mums reikia naujoviškų technologijų tam, kad e, galėtume plėtoti energijos išteklių saugojimo e, pajėgumus, atsinaujinančias energijas tinkamiau naudoti, tačiau taip pat reikėtų pastelgti naujas technologijas, naudojant e, anglį arba skalūnų dujas. Nesuvokiu, kodėl konkuruojame tarpusavyje, vieni e, bandydami atstovauti anglės pramonės, kiti skalūnų dujų, treti gamtinių dujų interesams, manau, kad turėtume naudotis visais šiais energijos ištekliais ir šaltiniais. Kartu aš nepritariu pasiūlymams dotuoti tik atsinaujinančius energijos šaltinius vėjo ar saulės energiją, nes uh, šiomis dotacijomis, subsidijomis yra iškraipama konkurencija, o turime visiems energijos šaltinėms visoms rūšims suteikti vienodą galimybę. Noriu paklausti anglės pramonės atstovo, kokia yra e, padėtis e, susijusi su moksliniais tyrimais, bandant e, parengti naujas technologijas e, anglės naudojimo srityje, turime ne vien tik tai CCS technologiją, tačiau taip pat ir kitas. Ačiū už atsakymus. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas yra kolega Gžyp. Po to steiksime žodį pranešėjams. Susidaro įspūdis, išklausus kolegės Hercog, kad skirtingose institucijose labai mes doktriniškai vertiname skirtingus energijos šaltinius, turėtume kalbėti apie saveikumą šio energinio derinio ir nei vienas iš šių išteklių neturėtų būti traktuojamas kažkaip ypatingai arba išskirtinai, nes poveikį galėtume pasiekti teigiamą, būtent tinkamai derinti ir dujos prieš anglis ar anglis prieš dujas, tas, ta priešprieša iš tiesų yra netinkama. Galbūt požiūris į dujas yra tam tikrą prasme oportunistinis vien dėl to, kad e, kai kurie sluoksniai šiame parlamente priešinasi galbūt neįprastiniams e, dujų ištekliams, e, kur cheminė sudėtis iš tiesų yra e, beveik identiška, tik tai gavybos būdas yra šiek tiek kitoks, turminės kalūnų dujas, jų prieš, pras, prieš pastatymą gamtinėms dujoms arba taip pat ir dujoms, kurias galima išgauti iš anglies. Ir kaip rodo kai kurie bandomieji projektai, pavyzdžiui, kurie yra įgyvendinami Lenkijoje, būtent iš anglės išgaunamos dujos galėtų tapti pakankamai veiksmingų energijos šaltinių ir naudingų. Taigi viską turėtume vertinti bendrame kontekste, o nebandydami skatinti konkurenciją tarp šių energijos rūšių ir išteklių. Taigi kolegė Hercog buvo visiškai teisi, tačiau reikia priminti, kad per trumpą laikotarpį labai sudėtinga pakeisti 200 metų trunkančią e, tam tikrą pramoninę tradiciją centrinėje Europoje ir ne vien tik tai. Prisiminkime tos permainų procesus Rūro regione arba Belgijoje. E, Lenkijoje tas procesas jau prasidėjo, tačiau dar truks pakankamai ilgai, tačiau turime nepamiršti, kad Kyoto protokolo nuostatas mes įvykdėme dėl CO2 e, emisijų ir e, taip pat e, tą energinį derinį esame Lenkijoje pasiekę atitinkamai. Kalbant apie atskirų energijos išteklių tarpusavio prieš priešą, galime daryti išvadą, kad esame linkę pakankamai greitai keisti savo priimamus sprendimus. Tarkime, pasirinkę, atitinkame, pasirinkome e, anglies mažinimo energinėme derinyje krypti Europoje. E, taip pat daugiau dėmesio anksčiau buvome numatę skirti biokūrui, tačiau dabar jau nuo šio sprendimo nusigrėžėme. Taigi gamintojams, pramoniai e, tokiamis aplinkybėmis labai e, sudėtinga prognozuoti savo veiksmus į priekį. Taigi reikia viską vertinti platesnėme kontekste. Reikia nepamiršti e, kitų susijusių reiškinių. Kai kuriuose ES valstybėse kyla e, problemų suderinti energijos, vėjo energijos perdavimo, transportavimo sistemas, kadangi perdavimo tinklai kartais neturi tinkamų pajėgumų perduoti, transportuoti pagamintą, vėjo jėgainėse pagamintą energiją ir kyla problemų su kaimynais. Pirinkė prašo baigti kalbėtoje. Noriu užduoti tris klausimus. Pirmasis. Tai yra anglės dioksido sulaikymo ir saugumo technologijos e, ekonominė nauda. Apskaitai reikėtų šią technologiją ateitie taikyti. Kitas klausimas e, - dujų, anglės ir atsinaujinančių energijos šaltinių rinkos kainos ir jų pokyčiai, e, kaip reikėtų jas vertinti krizės kontekste. Ačiū. Pirmininkė, turime mažai laiko atsakymams ir prašau jūsų kalbėti ne ilgiau nei po keturias arba penkias minutės. Tiesą sakant, e, turėjome skirti daugiau laiko atsakymams į klausimus, tačiau yra kaip yra. Ar norėtumėte pradėti? Prašau. Aš negalvėsiu net trijų minučių. Atstovauju komisijai, tai galbūt geriausiai būtų man pabaigoje kalbėti, bet vis tiek. Uh, pasakysiu, jog reaguoju tai, kas buvo pasakyta keleto prelegentų ir kitų kalbėtojų. Mums reikia ne konkurencijos požiūrio, bet iš, išsamaus, nuoseklaus požiūrio, kad sutelktume visas galimybės, e, visus e, energijos išteklius. Tačiau taip pat turėtume būti ir teisingi kiekvieno jų atžvilgių. Šiandieną girdėjau iš pono Helmerio, ponios Hibner, uh, apie tai, kad labai subsidijuojami e, atsinaujinantys šaltiniais, bet, šaltiniai, bet ar pamiršote, kad m, mm, su kiek metų, kiek dešimtmečių subsidijuojama e, tradiciniais kastinis kūras anglis ir kaip e, su brandolinių jėgainių uždarimu. Ar vis viską pamiršome. Reikia vienodai e, žiūrėti į viską, o ne pasirinkti tik tai, kas man labiausiai tinka. Jeigu mes tikrai norime nuoseklaus išsamaus požiūrio e, energijos e, derinį Europoje kurdami, tai turime sutelkti regionės galimybės ir paskui jungti viską į vidaus rinką energetikos Europos. E, ir tas derinys mūsų bus labai diversifikuotas. Ta linkme turime žengti, mano manimu. Subsidijų klausimas yra vienas dalykas. Kitas klausimas - vienodų standartų klausimas. Jie turi būti tokie. Nepamirškime e, e, tvarumo aspektų. Atsinaujinantys šaltiniai gali turėti privalumų palyginamų. Dėl savo tvarumo. Kita vertus, negalima sakyti, kad e, beveik automatiškai tai užtikriname ir dėl to e, anglis ir dujos turi būti pamiršti. Pamirštos. Mes turime laikyti savo standartų, aplinkos savo standartų, e, kurie yra įdėkti dėl pagristų priežasčių. Pone Helmerė, aš neįsivaizduoju, kaip galima sakyti, kad atsinaujinantys šaltiniai yra nepasi, nepateisinami ekonominė prasme. Jie jau naudojami seniai, jau daug kas padaryta ir manau, kad turime ateitį e, visai e, gerai jais naudotis, ekonomiškai tai atsipirks. Komisija paskelbs komunikatą, kuriame bus pateikta analizė e, apie paramos sistemą atsinaunantiems šaltiniams, kalbu dabar apie subsidijas. Ir mes išanalizuosime pagalbos sistemų poveikį vidaus rinkai ir paskui pateiksime rekomendacijas. Tačiau Visa tai bus daroma kontekste tam tikrame mes, kaip komisija, manome, kad tikrai atsinaujinanti energetika turi e, tvarę ateitį ekonominę. E, paskutinė pono prodžio pastaba taip. E, galima iš tikrųjų pasakyti, kad reikia pasižiūrėti ir tai deras to, ką sakė ponia Hibner. Uh, Pasižiūrėkime naujas novatoriškas technologijas visuose sektoriuose. Jūs kalbėjote apie Angliją, jūs taip pat. Ir manau, kad e, yra potencialas. Aš uh, dariau ryšį tarp dujų ir atsinaujančių šaltinių. Jūs kalbėjote apie dujas ir anglį, yra įvairių technologijų, bet turėtume palikti erdvės moksliniams tyrimams naujų technologijų srityje, kurios galėtų užtikrinti e, visų energijos išteklių naudojimą. Ačiū. Levenšteinas. Aš pradėsiu nuo e, klausimo paties linksmiausio apie tris norus. Aš kalbu mūsų bendrovės vardu pirmiausiai. Tai mes norėtume sulaukti tam tikros paramos ar bent jau pritarimo e, galimų dujų išteklių žvalgybai. Mes norime taip pat valstybės paramos sistemos, įskaitant apivartinių taršos leidimų sistemas. Tos sistemos turėtų būti kur kas uh, labiau prognozuojamos ir patikimesnės ir turėtų labiau daryti prie rinkos veikėjų poreikių, kadangi tie veikėjai e, investuoja labai plačiai labai didelės sumas ir labai sunku tą padaryti, kai nėra e, tvirtos pastovios e, teisėkūros sistemos. E, trečias dalykas, aš žinau, kad kolegos mane dėl to kritikuos, bet aš galvoju, gal reikia tarpusavio jungčių, bet užuot kėlęs toj klausimą, aš norėčiau raginti imtis tyrimų dėl energijos išteklių saugojimo. Uh, energijos saugojimo, nes tai yra nepaprastai svarbu mūsų ateičiai ir galvojant apie sėkmingą pereimą prie žemų CO2 emisijų ekonomikos. Ekonomikos, kurios e, poveikis aplinkai būtų mažesnis. E, dujos, anglies, anglies vertimas į dujas, tai yra gana įdomus dalykas bet proporcijos tarp anglies ir vandenilio atomų e, išgaunamoje anglyje yra tokios, kad reikės pasitelkti e, vandens dujų e, reakcijas, kurios susijusios su papildomomis CO2 emisijomis. Jeigu norime susintetinti gamtinės dujas iš anglies, tai reiškia didesnės CO2 emisijas. Bet ypač galvant apie tai, kad tos dujos e, gaminamos e, ver... gazifikavimo kontekste, tai yra technologija panaši į metano trašų gamybos technologiją. E, galima tą pastelti, bet ne elektros energijai gaminti, bet labiau cheminėje pramonėje. Ponas Jelinek. Aš labai greitai e, atsakysiu klausimus su naujausiomis technologijomis e, ir anglės technologijomis. E, taip yra visai daug žadančių e, tendencijų šioje srityje, tačiau mano nuomonė dar reikės labai daug metų dirbti, kol komerciškai būtume, galėsime taikyti šios dalykus. Aš esu ne technikas, aš galiu pateikti tik tai finansinius e, pagrindimus ir paaiškinimus. Šiandieną tos technologijos e, yra per brangios, dėl to mes kaip anglies e, gavybos bendrovai galime tas mokslinės technologijas plėtoti kaip hobį, ne kaip verslo elementą Taip pat norėčiau e, paminėti ir aš tris norus, jeigu galima. Vienas būtų e, mūsų poreikiai. Mes neturime rinktis tarp skirtingų energijos šaltinių. Mums reikia paprasčiausiai e, proporcingo sveikos, sveika nuovoka pagristo proceso. Mes turime tokiu būdu galvoti apie atsinaujinčių šaltinių ateitį. Kitas dalykas, tai kas sakė kolegos, mums reikia stabilumo, e, numatomumo e, teisinė sistemoje. E, mes norime ilgalaikės perspektyvos, bet jūs ją turite mums numatyti ir šiandieną mes nenorime, kad vėl grįžtume taikydami proporcingo principą prie nepaprastai aukštų kainų. Suprantu, kad tai nėra diskusijos apie Europos e, ūkio augimą, bet manau, kad e, mūsų dar laukia labai sunkus laikai, jeigu pasižiūrėsime į tai, e, kaip veikia sunkioji pramonė, kalnakasyba, plieno gamybos pramonė, jūs tikriausiai skaitėte, žinote, kokie yra sunkumai, problemos ir vienas iš paprastų būdų, kaip tą palengvinti, būtų užtikrinti e, ne pernelyg brangę energetiką. E, mūsų vieneto kaina padidėtų, už elektrą padidėtų maždaug 11 procentų, o e, šiluminės anglies e, kaina sumažėtų apie 10 procentų. Taigi reikia e, nuosekliai žiūrėti į skaičius. Manau, kad tai rimta problema. Ir manau, kad jūs galite padėti Europos pramoniai daryti tai, kas neišvengiama teismo. Labai atsiprašau. E, pasikeitė pirmininkai, kaip matote. E, ačiū Jums už pastabas. Dabar toliau kalbėsime. Ir e, prasidės antras raundas. Atsiprašau, kad buvau išėjusi. O dabar periname prie antros dalies. Markus Trilling, Fraukėtys. E,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 Cominciamo dando la parola per 10 minuti a Markus. Norėčiau suteikti žodį Markusui Trilingui 10 minučių. Jis atstovauja Bankwatch FOE Europą. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Noriu padėkoti ankstesniems kalbėtojams už tai, kad pristatė angli, anglijas ir dujų vaidmenį perinant prie mažai CO2 taršios ekonomikos ir ekonomikos atsinaujinančių e, šaltinių ateities. Manau, kad tapo akivaizdu, jog investicijos į energijos infrastruktūrą turi atitolti nuo iškastinės anglies. Ir norėčiau skirti keletą minučių galimybei ta, to pasiekti, atsikratyti priklausomybės nuo iškastinio kūro ir parodyti, kur link turėtų būti nukreiptos viešojo sektoriaus ir banko investicijos šiuo požiūriu. Norėčiau apžvelgti bendrą politikos e, e, pagrindą iki 2050-ųjų, apžvelgti investicijas į energijos infrastruktūrą, kalbėsiu apie politinius sprendimus ir pas, pateiksiu išvadas, kad dabartinė politika iškraipo E, padėti rinkoje ir kad bankai nus, turi nustoti duoti paskolas projektams e, su iškastiniu kūru. Mūsų organizacija veikia e, e, pasirengimo stojimui šalise, anksčiau Europos, rytų Europos valstybėse, taip pat Kaukazo regione mes stebime, kur kreipiamos bankų investicijos. Ponas Keli teisingai pastebėjo, kad Europa savo turtą parduoda uh, iškastinę anglimi varomoms pramonės šakoms. Daug, labai daug energijos buvo importuoj, importuojama už du, beveik 400 milijardų eurų. Ir skaičiai yra tikrai iškalbingi ir verčia susimastyti. Norėčiau plačiau apžvelgti tas tendencijas. Norėčiau, kad parodytumėte kitą skaidrę. Ačiū. Europos Sąjunga patvirtino uh, ehm, CO2 netaršios e, strategiją. Uh, CO2 netaršia strategija. svarbiausias tos strategijos aspektas, žinoma, yra siekis apriboti, sustabdyti klimato kaitą iki minimumo. Ir tos strategijos vienas sudėdamųjų ramščių yra toks, kad pramonės sektorius 2050-ųjų privalo visiškai nebe, nebegaminti CO2. Ankstesni kalbėtojai apie tai kalbėjo ir dabar reikia sukurti reikalingą tam tikslui energijos infrastruktūrą, kuri paskui bus naudojama dešimtmečiais. Ir šiandien priimami sprendimai dėl investicijų apspręs energijos derinį pusšimčiui metų. Kalbant apie e, CO2 e, išmetalus, reiktų pasakyti, kad 30 procentų visų teršalų, kurie numatomi iki 2050-ųjų, siejami su dabar egzistuojančia infrastruktūra. Tai reiškia, kad ir toliau bus plėtojama, plėtojamas anglies, e, anglimi paremtas energijos e, gaminimas. Ir tik tada nuo 2050-ųjų atsiras infrastruktūra, kuri visiškai e, negamins CO2. Kodėl taip reikia netaršios ekonomikos? Praėjusią savaitę Tatena paskelbė pesimistinės išvadas Tartautinė energetikos agentūra paskelbė išvadas, kad nedaroma pažanga, kuriant e, švaresnį pasaulį, kuris, kuriame nebūtų tiek daug CO2, kad, kad padėtis nepasikeitė, kad pasaulis toks pat kaip ir prieš 20 metų, kad akcentuojama būtinybė atsisakyti nešvarių e, iškastinio kūro šaltinių. E, kalbėjome apie kainą, apie našumą. Dabartinė anglies kaina neatspindi realiosios kainos. Didelė anglės e, kainos dalis yra susijusi su e, anglės deginimu. Kai kas sako, kad e, tai kainuoja 8 milijardus eurų sveikatos apsaugos ryčiai. Pavyzdžiui, pažvelgus į Lenkijoje veikiančias anglės, anglimi kūrenamas jėgainės, pamatysime, kad nemaža ang, ang, anglės naudojimo kaštų dalis neįtraukiama į bendrą, e, į bendrus kaštus. Toliau norėčiau pakalbėti apie iškastinio kūro subsidijavimą. Parlamentas yra nekarta pareiškęs, kad iškastinio kūro reikia atsisakyti per atinčius dešimtmečius ir daugybė parengtų studijų atskleidžia kad tai būtų naudinga ir mažinant teršalus, ir tai būtų naudinga apivartinių taršos leidimų sistemai. Parlamentas yra nekarta raginęs atsisakyti iškastinio kūro naudojimo. Tai padarė 2012-2007. Ir būtent todėl parlamentas kreipėsi Todėl manau, kad parlamentas turi kreiptis į finansavimo institucijas ir ypač į valstybinius bankus ir paraginti juos nustoti finansuoti projektus skirtus iškastinio kūro naudojimui. Norėčiau pacituoti praėjusią savaitę TVF paskelbtą e, e, dokumentą. Ne, TVF paprastai nėra mūsų sąjungininkų, bet šį kartą Tarptautinis Viltijos fondas kalbėjo apie energijos rinką, apie tos rinkos iškraipimą ir apie tai, E, ar kaina atspindi visus kaštus. Čia remtasi 2013 balandžio mėnesio e, apžvalga ir teigiama, kad iškastinio kūro naudojimas e, reiškia labai sunkes pasiekmes ekonomikai, kad dėl to, kad tai skatina perteklinį energijos naudojimą, kad tai taip pat skatina toliau e, kapitalo imlių pramonės ryčių e, gyvavimą. Ir taigi manau, kad reikia susimastyti, ar, ar, ar, ar, ar netėjo ne laikas nustoti finansuoti e, iškastinį kurą naudojant, naudojančius projektus. E, kreipiuosi į. E, visus viešojo sektoriaus bankus, kurie per metus skiria iki 80 milijardų eurų tokiems projektams. Europos investicijų bankas e, skiria mažiau paskolų, tik 9 milijardus eurų. Tačiau ypač vidurio rytų Europos šalise bei e, kaimininėse valstybėse tie Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas bei Europos investicijų bankas vaidina ypač svarbu vaidmenį finansuodami e, energijos infrastruktūras. Europos investicijų bankas per pastarosius penkis metus skyrė 62 milijardus eurų projektams energetikos srityje. 34 procentai tų lėšų buvo skirta iškastinio kūro projektams, e, energijos perdavimo projektams. 2 e, milijardai eurų buvo skirta šimtinai e, angliai, su, a, a, angliai naudojantiems projektams. Jeigu pažvelgsime į tai, kokia yra padėtis regionuose, matome, kad naujosiose e, valstybėse narėse, vidurio rytų Europos šalyse, e, e, iškastinio kūro projektų kiekis, kurio, kuriuos finansavo EIB, yra daug didesnis nei senosiose valstybėse narėse. Ta pati situacija ryškėja pažvelgus ir už Europos ribų. Iškastinio kūro naudojimas ir projektai skirti iškastinio kūro infrastruktūrai susilaukia nemažai valstybinių institucijų paramos E, Europos e, e, investicijų bankas peržiūri savo politiką šiais metais ir prieš vasarą turėtų pateikti naują veiksmų planą, savo paskolų planą ateinantiems penkiems metams, vertinant ilgalaikę perspektyvą, kurioje reikia nuo. E, keisti energijos infrastruktūrą. Tam paaišku, kad EIB neturėtų finansuoti projektų e, skirtų iškastiniai angliai, daugiau e, paramos turėtų susilaukti atsinaujinančio energijos šaltinių projektai. E, Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas. Situacija ta pati. 48 procentai visų paskolų e, iki 2011 buvo skirta atsinaujina iškastiniam kūrui. E, našaus energijos naudojimo projektams buvo skirta daug mažiau lėšų. Ir, taip, ir šis bankas peržiūri savo mm, planus. Ir mes vėl norime priminti tą argumentą, kurį jau išsakiau. Nemaniau, kad viešųjų. Vi, viešais, viešosiomis lėšomis finansuojami projektai e, turėtų būti tie, kurie naudoja iškastinę anglį. Reiktų perėti prie atsinaujinančio energijos šaltinių bei našaus energijos naudojimo projektų finansavimo. Tikriausiai tuo savo pasisakymą ir baigčiau. Ačiū. Grazie. Diamo ora la parola a Madame Frauke Tys. Ačiū dabar kalbės ponė Frauke Tys ir Europos e, fotovoltainės pramonės asociacijos e, viena iš vadovių. Labai ačiū už kvietimą. Esu Fraukėtys, e, politikos skiriaus vadovė Europos fotovoltaikos pramonės asociacijoje. Mes atstovaujame būtent šiai pramonės šakai Europos rinkoje, Mes buvo paprašyta pakalbėti apie dujų ir anglės galima indėlį į atsinaujinančią energijos sistemą, jos sukūrimą Europoje. Kalbėsiu trimis etapais. Pirmiausiai pasvarstysiu apie tai, kodėl Europa turėtų pereiti prie šios energijos sistemos. Taip pat e, pasvarstysiu apie tai, kokį vaidmenį galėtų atlikti dujos ir anglis perinant prie šios sistemos ir po to pateiksiu tam tikras politinės rekomendacijas mūsų požiūrio taško. Taigi pradėkime nuo to, kodėl Europa turėtų pereiti apskritai prie atsinaujinančiais šaltiniais grindžiamos energetinės sistemos, kad priežastis yra vis aiškesnės, e, degalų kainos per, pastarai, per pastarosius dešimtmečius nuolat didėjo. Manau, kad ponas Kelis minėjo, kad Europos sąjungos e, degalų e, importas 2011 siekė 388, met, 388 e, milijardus eurų, tai reiškia milijardą eurų. Europoje išleidžiame kiekvieną dieną degalams per metus. Remiantis tarptautinėse energetikos agentūros prognozėmis atitinkamame tyrimė pateikiamuose, manoma, kad Europos energetinė sąskaita, Europos Sąjungos energetinė sąskaita ir toliau turėtų didėti. Taigi nesvarbu, kokiu veiksmu imsimės, jeigu e, laikysime įsikybės, sen, laikysime įsikybės senosios sistemos, tai e, sąskaitos už e, energiją toliau didės. Jeigu vertintume atsinaujinančius energijos šaltinius, tai jų konkurencingumas lyginant su kitais energijos ištekliais didėja Sinaudinančių energijos šaltinių srityje sąnaudos mažėjo ir toliau mažėja per pastaruosius metus. Kainos sumažėjo per pastaruosius porą metų pakankamai ženkliai, kai kur iki 50 procentų fotovoltaikos, pavyzdžiui, srityje, tai yra saulės energijos kolektorių gamybos srityje. E, sukūriama vietinė pridėtinė pridedamoji vertė ir yra mažinamas atskiriuose regionuose energijos deficitas. Kalbant apie saulės energijos kolektorius, tos įvaratinklį e, panašius grafikus, tai galima kalbėti apie konkurencinius skirtumus. Čia reikia kalbėti apie tam tikrą tinklo dinamiškumą, kuomet, pavyzdžiui, namų ūkiams apsimoka įsirengti saulės kolektorius, tokiu atveju, jeigu 30 procentų pagaminamos energijos patys suvartoja, kitą parduoda, pateikia į tinklą, tokiu būdu galima ženkliai sutaupyti, suvartojant 30 procentų pagaminamos energijos, kadangi nereikia jos pirkti rinkoje ir todėl labiau apsimoka įsigyti atitinkamą įrangą. Pavyzdžiui, Italijoje pagal e, atitinkamas prognozes iki 40 metų Prancūzijoje e, šios įrangos naudojimas iš tiesų galėtų atnešti ar padaryti labai didelį teigiamą poveikį. Kalbant apie saulės kolektorių įrangą su e, dujų turbinomis, kurios gamina elektros energiją, tai tokiose šalise kaip Italija priklausomai nuo kapitalo konkurencingumo faktorių nuo dabar iki 2040 būtų galima pasiekti tas pačias energijos gamybos apimtis, kaip ir naudant dujų jėgainėse pagamintą energiją. Tačiau tai nereiškia, kad atsinaujinantys šaltiniai patys savaime plėtosis ir labai daug kas priklauso nuo teisinės aplinkos, nuo galimybių veikti rinkos sąlygomis ir nuo kitų aplinkybių ir faktorių, Tačiau, remiantis mano pateiktais duomenimis, būtų galima tvirtinti, kad atsinaujinančių energijos išteklių e, kainos artimiausių metų arba esant tam tikroms aplinkybėms turėtų būti panašios kaip dabar į dabar esančias elektros e, energijos rinkų kainas. Aišku, privalumai aplinkosaugos srityje atsinaujančių energijos šaltinių yra akivaizdus. Anksčiau kalbėta apie CO2 išmetimą į mm, tos aspektus susijusius su poveikio aplinka, kurie neatsispindi mm, anglės e, jėgainėse, kitose jėgainėse pagaminamoje elektros energijos elektros energiją, tačiau reikia kalbėti ne tik apie CO2 emisijas, reikia kalbėti ir apie kitus aspektus atsinaujinančius energijos šaltinius naudojant į aplinką patektų mažiau metano, anglės monoksido, sieros įvairių junginių bei azoto. Taigi poveikis taip pat dirbožėmiai būtų daug mažesnis ir būtų naudojamos atitinkamos mažos rizikos technologijos ir būtų mažesnė tikimybė kilti įvairiems e, nelaimingiams atsitikimams ar avarijoms. Kaip užtikrinti tvarų atsinaujinančių energijos šaltinių tiekimą ir gamybą. Tam reikia užsibriežti atitinkamus tikslus ES lygmenių, pakeisti energetinį sistemą. Komisijos energetikos kelio, gairiuose, kelio, gairių, kelio gairių plane iki 50 metų buvo teigiama, kad iki 50 metų reikėtų 50-70 procentų padidinti atsinaujinančių išteklių dalį energijos, e, energinėme derinyje. ir e, tie scenarijai yra panašus ne tik iki 2050 metų, tačiau taip pat ir tolesniam laikotarpiu. Nesvarbu, e, kokiamis aplinkybėmis, bet kokius scenarius įgyvendinant e, sąnaudos didėtų, tačiau perinant prie atsinaujinančių energijos šaltinių, tos sąnaudos nebūtų didesnės nei pasitelkus kitą sistemą. <clears throat> Taigi, kokia būtų anglės ir dujų e, rolė e, perinant prie naujos e, sistemos. Tai sistemai būtų būdinga atskirų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, pavyzdžiui, saulės energijos, vėjo energijos sistema turėtų būti lanksti ir tas lankstumas yra žinomas dalykas, kadangi tiek paklausa, e, tiek pasiūla dažniausiai kinta ir tą lankstumą sistemos mes galėtume užtikrinti naudodami taip pat ir, ir e, atsinaujinančius šaltinius, tam reikėtų pažangių, iš, išmanių tarpusavėje susietų paskirstimo tinklų ir lankščių gamybos pajėgumų, tiek naudojant iškastinį kūrą, tiek atsinaujinančius energijos šaltinius, taigi iškastinis kūras e, įneš savo indėlį į naujos energetinės sistemos lankstumo užtikrinimą koks vaidmuo šio perinimo laikotarpio atitektų Anglijai ir dujoms. Rytoj mes nesugebėsime pasiekti, kad jau 100 procentų energiją gamintume tik iš atsinaujinančių šaltinių, turėsime naudoti ir iškastinį kūrą, tačiau privalėsime elgtis lankščiau ir naudoti vis didėjančią dalimi taip pat ir atsinaujinančius šaltinius vykdydami tyrimą, kurią, kurio išvadas paskelbėm praėjusiu metu rugsėjo mėnesį, siekiant užtikrinti energijos išteklių tiekimo saugumą Europoje. Iki 20 metų mes nesugebėsime to e, padaryti. E, dėl e, tam tikro poveikio e, sviravimų, o po 2020 metų reikės pasitelkti naujas priemonės, kuris reikės nustatyti e, vėlgi pasitelkus naujoviškas saugojimo energijos išteklių perdavimo ir valdymo sistemas. ta e, koncepcija, kuri dabar e, yra naudojama, kuomet jėgainės veikia ištisus metus e, ir veikia vienodais pajėgumais, ateityje savo patrauklumą praras. Kita skaidrė, kaip iškastinis kuras galėtų prisidėti prie lankstumo didinimo tokios sistemos techninio ekonominio požiūrių, naudojant skirtingas technologijas ir e, skirtingas jėgainės, e, galima išvelgti nemažai skirtumų. Dujomis kūrenamos jėgainės šiuo metu gali veikti lankščiau nei anglimi kūrenamos, e, naudojant dabartinės technologijas ir kalbant apie įvairius lankstumo aspektus, galima gauti patvirtinančią informaciją susipažįstant su šioje skaidrėje pateikiamais duomenimis, ar koks vaidmo atiteks angliai ir dujoms, perint prie viso, visiškai atsinaujiniais šaltiniais grindamos energetinės e, sistemos, tai galim sakyti, kad tas vaidmuo tikrai bus pakankamai svarus. Baigdama norėčiau pateikti kelias, kelias rekomendacijas, kalbant e, apie mūsų pajėgumų mechanizmus atskirose valstybėse narėse, taip pat ir Briuselėje vyksta atitinkamos diskusijos, kuriuose dažnai teigiama, kad e, šie pajėgumai turi būti glaudžiai susijęmi su atitinkamomis investicijomis ir lankstumo užtikrinimu. Galbūt reikėtų pasvarstyti štai tokius aspektus e, nemažai Europos dalyje yra energijos pagaminama per daug. Todėl naujoji e, gamybos pajėgumo karta turėtų būti grindžiama atsinaujinančiais energijos šaltiniais, tuo tarpu dabar daugiausiai dėmesio skiriama atsinaujinančiam kūrui, siekiant išvengti grėsmės vidaus energetikos rinkai. E, reikia priimti tinkamus politinius e, sprendimus tam, kad nepatektume į atitinkamą aklavietę tiek investicinių, tiek aplinkos sauginių požiūrių. Kol kas e, neviškai yra pasinaudojama esamų lankstumo potencialu, turiu omenyje energijos išteklių saugojimą, e, jungtis tarp energetinių sistemų. Todėl reikėtų daugiau dėmesio skirti brandesnėms technologijoms. Dabar politinės rekomendacijos mūsų vertinimų reikėtų ES pirmiausiai peržiūrėti e, savo politinius sprendimus ir e, taikomas priemonės, e, pavyzdžiui, peržiūrint apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą arba pasitelkiant naujas priemonės elektros energijos gamybos srityje reikėtų toliau plėtoti tikslus iki 2030 metų, daugiau dėmesio skiriant kovą su klimato kaita, energijos išteklių veiksmingumui ir asmeniniams energijos šaltiniams. Taigi turiu baigti savo pranešimą. Grazie. Dėkoju. Labai ačiū už jūsų pasisakymus. Dabar suteiksiu žodį ponui Prodė. Dėkuoju. Pirmininkė. Aš norėčiau iškelti vieną klausimą. Kalbama buvo apie energijos e, saugojimą, laikymą tiek per pirmąją dalį mūsų klausimų, tiek dabar e, Tai labai svarbu, bet mes taip pat turime užtikrinti labai uh, veiksmingą tarpusavio uh, sujungimą, tą supertinklą išplėtoti. Visi uh, energijos ištekliai turėtų būti tarpusavyje sujungti ir galėtume E, gauti tam tikras tasis kompensacijas iš vėjo jėgainių ir reikia užtikrinti perdavimą, transportavimą energetikos e, nuolatinę tėkmę, kuri būtų labai veiksminga mes galėtum, e, pavyzdžiui, naudoti hidroelektros e, energiją, kad būtų galima kompensuoti e, stygių vėjo jėgainių gaminamos energetikos Europoje. Taip pat ir yra kitų galimybių naudoti dujas. Dujas galima saugoti, laikyti, tai objektyviai egzistuoja ir tai yra kur kas lankščiau uh, E, paminėsiu Vokietijos patirtį. E, e, energijos gaminimas iš anglies, taip pat saugojimas yra siejamas su tinklo plėtotė, e, šiluma taip pat yra saugoma papildomai ir paskui e, ji verčiama į elektrą. Tai yra pats geriausias, labiausiai vertinamas energetikos šaltinis. Ir mes e, turime užtikrinti veiksmingumą, nes jeigu bus kliučių pereinant įvairius etapus, tai mm, sumažės veiksmingumas taip pat. Taip pat e, turime užtikrinti, kad visa sistema, visos sistemos visuma m, egzistuos. Dabartinės technologijos plėtojamos e, bus naudojamos racionaliau, visa sistema bus racionalizuota. ir žinome, kad yra e, gamybos pakilimas, e, nuosmukis ir tai yra labai panašu su kito tipo gamyba. Ir tą turime taip pat prisiminti. Turime žinių. E, mums dabar reikia tik investicijų, reikia racionalizuoti mūsų energijos sistemas, turime pagerinti veiksmingumo, turime sumažinti uh, E, mūsų veiksmų poveikį pasauliniam atšilimui. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis e, kolegai Gžip ir noriu pasveikinti ką tik atvykusią delegaciją. Jūs esate italai. Tai pasakysiu, kad jeigu norite klausytis e, vertimo italų kalbą, tai įsijunkite ketvirtąjį kanalą. Dėkui, pirmininkė. kolegos. Aš visuomet pateikiu pasiūlymų. Neturėtume pasmerkti anglies, ji yra būtina mūsų gyvenime ir negali įtapti atpirkimo e, ožių, negalime mes turime kalbėti apie žemų emisijų ekonomiką, ne mažai anglies naudojančią ekonomiką. E, toks buvo gal labiau mokslinis pastebėjimas susijęs su mineralų gavyba, mineralinių medžiagų gavyba. Atsinaujinančių energijos šaltinių skleidžiamos emisijos yra mažesnės negu kad kitų. Uh, E, bet ir anglies e, iš metalų kiekis yra didesnis negu dujų, bet e, naujos technologijos veiksmingesnės instaliacijos gali sumažinti CO2 emisijas iš anglies. Mums reikia bendro vardiklio. Kalbėjote kad atsinaujinantys energijos šaltiniai taip pat atsakingi už tam tikras emisijas, e, pavyzdžiui, e, gaminant energiją iš saulės, e, taip pat išsiskiria CO2. Mes nekalbame apie tai, ar yra ar nėra žaliavo Europos Sąjungoje. Tai yra tarsi trikdys mūsų gavybos sektorių. Kalbu apie fotovoltinės e, gamybos sistemas, nes mums reikia įvairių elementų. Mums, e, jeigu kalbėsime atsinaujančius šaltinius, tai tam, kad galėtume gaminti, pavyzdžiui, iš e, saulės elektros energiją, reikia, kad šviestų saulė. Okay. E, yra kitas rytis svarbios. Šiandieną mes baigėme darybas dėl mikrogeneravimo, e, mikroelektros e, gamybos. Bus Lenkijoje, Lenkijoje yra jau įvairių objektų, nedidelių bandomieji projektai įgyvendami, kurie derina Saulės energiją su vietos mikro jėgainėmis, kurios iš dujų gamina elektros energiją ir veiksmingumas yra virš 90 procentų, taigi puikus rezultatas. Tai yra sinergijos poveikis, kurio mums taip reikia ir pateikiu Jums vieną pavyzdį. Egzistuoja tam tikrų kliūčių, kurios e, trukdo sprendimų prieimimo procesui. Matome tam tikrų savanaudiškų tendencijų tiek šalių lygmenių, tiek pramonės lygmenių. Jūs minėjote, kad ES perka daug energijos išteklių. ES yra e, sukūrusi naujus perdavimo paėgumus, kurie yra du kart didesni negu kad uh, E, apimtys, kurias Rusija parduoda Europos Sąjungai. Mes galime 300 milijardų šiuo metu perduoti, bet e, e, tam ir sukūrėme naują perdavimo naujus paėgumus, nes norime būti nepriklausomi. Tai yra natūrali tendencija. Atsinaujinantys šaltiniai. Pirmiausia, juos reikia naudoti srityse, kurios kenčia nuo energetinio skurdo. Tačiau realiai didelės tarptautinės bendrovės nori užgrobti šią rinką, pasisavinti. Ir reikėtų į tai žiūrėti kritiškai, kadangi atsinaujinantis ištekliai turėtų e, sustiprinti tas sėtis, kurios kenčia nuo energetinio skurdo, pirmiausia, kaimo vietovės. Ir e, tie, kurie galėtų gaminti energiją, ieško paramos, bet ją ne visuomet gauja. Jie savo, kad gali gaminti, bet jiems reikia paramos, reikia pinigų. Jeigu pinigai atkeliaus, tai paskui atkeliauja pinigai, tai tada e, pasikeičia prioritetai ir paskatos nebetaikomos, kaip atsakiau anksčiau. Kai kalbam apie tokius dalykus, mes turėtume pirmiausia galvoti apie kompromiso paieškas. Turėtume pabandyti suderinti skirtingas pozicijas, skirtingą požiūrį į e, energijos gamybą ir į energijos šaltinius. Lenkijos e, naftos dujų sektoriaus atstovas pabaigoje sakė, kad ES turėtų paremti energijos saugojimo uh, pajėgumus. Jisai, tie pajėgumai leistų veiksmingai naudoti atsinaunančius ir kitus energijos išteklius. Ačiū, pirmininkė. E, mes e, nekalbam apie svarbiausius iššūkius, nes e, mano galva tokie iššūkiai yra kaip pirkimo galios mažėjimas. Energijos priemonių planas iki 50 metų kalba apie e, tai, kad reikia padvigubinti mūsų galimybės ir aš nematau uh, nei teisėkuros, nei finansinių pajėgumų tą padaryti. Labai lengva kalbėti, kad reikia, reikės subsidijų, reikės pagalbos, tačiau kaip mes užtikrinsime, kad uh, viskas bus paskirstyta atitinkamai. Mano klausimas būtų toks. Aš žinau, kad reikia pereiti nuo e, kaino nustatymą pagal išteklius prie labiau techninių aspektų. Mes e, žinome, kad energetikos sektorijoje negali būti kainos nustatomas ilgainiui atsižvelgiant į išteklius, bet uh, kad vis kažkas turi pasikeisti, bet kaip visuomenė padaryti, kad visuomenė suprastų tai. Abu pasisakymai buvo gražus, skambus, bet bet e, kyla susirūpinimas, kas tą užtikrins, ar Europos piliečiai e, pritars mums, jeigu ne, tai, o jeigu ne, tai ką mes kaip Europos parlamentas turėtume daryti. Uh, Atsiprašau, bet, kad taip kalbu, bet noriu pasakyti, kad ES teisės aktai yra gana silpni šioje srityje. Lėšos, kurios skiriamos pramonė, yra pirmiausiai moksliniams tyrimams. Ir šešėlinė pranešė, ponė Sartori, tikriausiai pritars, e, kad moksliniai tyrimų sritis labiausiai nukentės prieimus kitą daugiametę finansinę programą. Tai iš kur ateis pinigai? Uh, ar vienodai valstybių narių lygmenyje bus finansuojama, ar tik mano viena valstybė narė savo, kad reikia grįžti prie valstybės monopolio, kad tokiu būdu bus sumažinos kainos, nes kitaip, nes inovacijos yra neįmanomos. Ir matome, kad e, tai, kas buvo taikoma praeitie, visai, visiškai baigė išnykti. Toliau ponas Marcinkievičius. Ačiū, ponia pirmininkė. Šios diskusijos tampa Lenkų diskusijomis. E, daug mano kolegų aktyviai pasisako šiandien. Neseniai skaičiau internete, kad ieškoma mm, kandidatų į ekspedicijai į Marsą bet siūlyčiau prieš išvykstant iš žemės grįžti į ją ir pažvelgti realybėj į akis. Visi kalbėjo šiandien, bei kolegos pasisakantis plenarnėse diskusijose mini e, pasaulinius veikėjus, tokius kaip Kinija, Indija, Pietų e, Afrika, JAV, į kurias būtina atsižvelgti. Ir su kuriomis sunku susitarti dėl pasaulinių klimato kaitos priemonių. Praeitįje buvo susitata dėl Kyoto protokolo, tačiau dabar niekas neberodo susidomėjimo patvirtinti platesnio užmojo tikslus. E, kalbame apie pramonės iškelimą į Kiniją, į JAV bei anglės dioksido nutekėjimą ir visada akcentuojame, kad kažkur kitur, svetur energijos kainos yra daug žemesnės. Mes, kaip Europos parlamento nariai, turėtume nepamiršti, koks, kok, kok, dėl ko mes čia esame, kokius uždavinius turėtume spręsti. Visų pirma, turėtume kurti bendrą energijos rinką. Taip pat reikia nepamiršti pramonės padėties ir darbo vietų e, išlaikymo būtinybės. Ir būtent tai yra problematiški dalykai. Siūlau ieškoti kompromiso ir e, apimti įvairius energijos šaltinius energijos derinyje iškastinį kūrą, atsinaujinančius šaltinius, nes yra laiko ir erdvės viską kurti palaipsniui, laipsniškai sukurti kitokią ekonomiką. Negalime skubėti, nes e, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra labai e, nestabilus šaltinis. Kolegos daug do kartų minėjo fle, lankstumą. Tačiau yra ir kitų argumentų. Mums reiktų e, laipsniško požiūrio, laipsniško pereimo prie kitokios sistemos. Alternatyvus atsinaujinantis energijos šaltiniai ir juos, jų sklaidą užtikrinančios technologijos turi subręsti, kad neiškiltų problemų. Turime prisiminti, kokia yra pramonės padėtis. E, nepamirškime, kad pramoniai reikia naudoti ir kol kas ir iškastinį kūrą. Nebandykime, nesistengime iš karto sugriauti visos sistemos ir pakeisti jos kažkuo kitu. Pane Hubner. Ačiū. Kalbėtojas ponas e, Tys, ponetys pateikė konkrečių duomenų ir skaičių, kurie mane apstulbino. Koks yra jūsų informacijos šaltinis apie tą kurą? Mūsų atstovas, kitas kalbėtojas pateikė visiškai priešingus pavyzdžius. Jisai sakė, kad iškastinio kūro kainos sparčiai auga Ir tai įtikino vokiečius sugrįžti prie iškastinio kūro ir e, statyti jėgainės kūrenamas anglimi. Yra daug duomenų apie sėkmingą e, iškastinio kūro naudojimą Kinijoje. Jūsų pateikti duomenys atskleidžia visiškai e, kitokį vaizdą. Noriu paklausti, iš kur paėmėte tuos skaičius? Jūs taip pat sakėte, kad per pastaruosius penkis metus atsinaujinančios energijos šaltiniai nukrito 50 procentų. Šaltin, kokius šaltinius cituojate, pateikdama šiuos duomenis? Ar tai tikrai patikimi šaltiniai? Nemanau, kad reikėtų primesti. E, kažkokias ribas pramoniai, dėl to, kad nesugebėjome pertvarkyti e, taršos leidimo aukcijonų tvarkarašio ir dėl to, kad apivartinių taršos leidimų sistema esą nefunkcionuoja. Iš tikrųjų, jį funkcionuoja, tai yra rinka pagrista sistema. Ir kadangi mes patys pritarėme jos sukūrimui ir atsiradimui, galbūt nebūtinai mus tenkina dabartinis rezultatas, bet tai kitas dalykas Mes manėme, kad diplaukos iš tos sistemos bus skirtos e, pažangių technologijų, naujausių technologijų dėgymui, tačiau situacija yra tokia, kokia yra ir CO2 kainos yra labai nukritę. Tačiau tai nesuteikia mums teisės e, reformuoti sistemos ar ją radikaliai pertvarkyti. Ji atsirado vos prieš 5-7 metus. E, negalime taip e, rizikuoti investicijomis, atimti paskatų. E, tai yra rinka grindžiama sistema, kuri sėkmingai funkcionuoja. Todėl prašyčiau jūsų neskleisti klaidingos informacijos ir ne, Ir nesakykite, kad sistema neveikia. Mes apie tai daug kalbėjome Strasbūre ir prieėmė išvados, kad galbūt sistema nėra tokia veiksminga ir naši, kaip tikėjomės, bet ji veikia. Ir kuomet e, skelbėte duomenis, turite nurodyti, iš kokio šaltinio tie duomenys, kad nebūtų prieštaringų teiginių ir kad mes tikrai jums patikėtumėme. 5 minutį per Markus Trilling, prego. Puiku, visi kolegos išsakė savo mintis, dabar žodis Markui Trilingui. Like to, to few, few and, and Norėčiau e, pakomentuoti keletą išsakytų argumentų. Kalbant apie energijos rinkos sukūrimą, investicijas į elektros tinklų jungtis, išmaniuosius skaitiklius Išmaniai skaitikliai yra ypač svarbus namų ūkiams. Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė galėtų būti e, investicijų šaltiniu, kuris užpildytų investicijų paklausą. Dar viena galimybė yra e, pereiti prie mažesnio mastelio gamybinių pajėgumų, pažvelgti, kokios galimybės čia egzistuoja regionuose, bei decentralizuoti energijos gamybą, apimant įvairius šaltinius, pasitelkiant įvairias priemonės. Kalbėjome apie, apie tai, kad trūksta išteklių. Prisiminkime 2010 darbo tvarkę konkurencingumo sieki turėtume ekonominę plėtotę atsijėti nuo gamtinių išteklių naudojimo, nes jie yra riboti, baigtiniai. Ir kalbant apie tai, kaip Europos ekonomika išsilaikys pas, pasaulyje, tai neturėtų būti susijęta su diskusijomis apie konkurencingumą ir e, dujų ir kitų gamtinių išteklių naudojimą. Dujų saugojimas šiuo klausimu visi sutarėme tikriausiai ir norėčiau kai ką pasakyti ir apie apivartinių taršos leidimų sistemą. Ši sistema buvo įdėkta tam, kad būtų sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų uh, šalinimas į aplinką. Buvo bandyta sukurti rinką. Todėl, ver, kalbant apie tai, reikėtų kritiškai vertinti idėją, kad teisė teršti turėtų būti pardavinėjama rinkoje. Ir jei ta rinka nefunkcionuoja, kad vis tiek pasirinktas požiūris yra teisingas. Taigi, vertinant viską iš tokio požiūrio taško, Manyčiau, kad reikia apžvelgti ilgalaikės e, plėtros perspektyvas, kalbėti apie 2050 tikslus, investicijas, strategijas. Planai dėl investicijų turi būti parengti dabar, dėl viso investicijų ciklo. Ir aš pakatosiu tai, ką jau sakiau, viešos, viešųjų fondų lėšos neturėtų būti skirtos e, iškastinio kūro projektams. Jos turėtų būti skirtos e, našios, nešaus energijos naudojimo projektams laikotarpį iki 2050-ųjų. Ačiū. Ora, Frau Ketis, 5 e, minutai, prego. Ačiū. Dabar penkias minutės ponia Fraukėtys. Well, um, mis... Noriu sureaguoti į kai kuriuos išsakytus pastebėjimus. Dėl jungčių sutinku e, tinklų, e, energinių tinklų sistemos yra lab, labai svarbios. Taip galime subalansuoti e, netolygumus tarp regionų, tai ypač aktualu kalbant apie vėjo energiją, taip pat apie saulės baterijas. E, Reikia sustiprinti energijos paskirstimo sistemą, sutikti galimybę ją e, kontroliuoti, valdyti, naudojantis išmaniomis technologijomis. Ir čia noriu e, pakalbėti apie atsinaujinančius e, energijos šaltinius. Jūs kalbėjote apie tai, kad šios energijos gamyba sviruoja, tačiau iš tikrųjų galima prognozuoti, kaip atrodys gamybos iš, kūro gamybos iš šio šaltinio tendencijos. Jau nebekalbame apie tai, ar galima suderinti e, aktualiausius aspektus technologijos, tai padaryti egzistuoja. Svarbiausia yra apspręsti rasti derinį, nuspręsti, koks kiekis, kurios energijos bus našiausias ekonomiškai. E, tinklų e, infrastruktūra, lankstus valdymas, taip pat e, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas bus sprendimas, tačiau, bus ateities sprendimų, tačiau reikia apspręsti, apsispręsti dėl svarbiausių veiksnių. Dėl fotovoltinės energijos naudojimo. Jeigu pan, pažvelgsime į dydžius, į kiekius, tai šis sektorius yra daug žadantis ir svarbiausia, kad tas baterijas galima perdirbti, galima sukurti paskatų sistemas tai daryti ir, ir tai jau yra įgyvendinama. Buvo taip pat akcentuota, kad Europa nėra izoliuota ir kad ne, reikia nepamiršti ir kitų šalių. E, netrukus bus paskelbta ataskaita dėl e, apžvalga prognozijas dėl Saulės energijos naudojimo ateities ir matysite, kad ten Europa nebeužima svarbiausios vietos. E, Kinija, JAV, Japonija tampa lyderėmis šios energijos naudojimo srityje. Ir kalbame ne pati, kad Europa nieko nereikia nieko, nieko daryti, nes kiti atsilieka. Europai veikiau reikia neatsilikti konkurencinėje kovoje. Atsakydama į ponios Hibner klausimus, jūs uždavėte klausimą apie iškasinio kūro kainas. Aš rėmiausi Tartautinės energijos agentūros perspektyvomis, pas, pas, prognozėmis paskelbtomis, kur prognozuojama, kad JAV šios, ši kaina e, kris, nes jungtinėms valstijoms reikia mažiau e, iškastinio kūro vidiniam suvartojimui, bet nežiūrinti tai. E, Energijos agentūros duomenimis tų e, jėgainių, iškasinių kūrą naudojančių jėgainių skaičius auks. Fotovoltinių sistemų, fotovoltinių jėgainių e, tendencijos per pastaruosius kelis metus sumažėjo 500 procentų. E, tai yra statistiniai duomenys, kur galima, kurios galima nesunkiai rasti. Tai informacija, kurią skelbia mūsų, or, mūsų organizacijoje veikiančios įmonės. Jeigu panagrinėsite, kokie tarifai galioja prieš septynerius metus, 50 60 euro centų už kilovatvalandę dabar, ta kaina yra 15 euro centų už kilovatvalandę. Pirminkė, ačiū. Dar kažkas paprašė žodžio ankstesnės temos nagrinėjame pasisakęs pranešėjas. Sugestii, która tutaj została przedstawiona, mianowicie do tego, że e, paliwa... Norėjau sureaguoti į teiginį apie tai, kad e, iškastinis kūras padės užtikrinti tą lankstumą iki 20 metų perinant prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Iš tiesų tas teiginys e, yra teisingas, tačiau reikia nepamiršti, kad kad e, tam tikri dujų naudojimo pajėgumai e, jėgainės buvo pastatytos, kalbant, e, turint omenyje investicinę gražą ir pasirašant atitinkamas dujų pirkimų sutartis, kur dujų kaina yra siejama su naftos kaina ir sutarčių sąlygos e, yra tokios, kad e, pinigus vis tiek reikia mokėti, nepriklausomai nuo to, ar nuperkė atitinkamą kiekį ar ne. Kalbant e, apie tai, kaip šie energijos ištekliai ateityje sugebės konkuruoti tarpusavį ir išlikti, turint omenyje, kad europinės galios nėra visiškai išnaudojamos. E, šiuo metu, e, tai apie tai galbūt nebuvo kalbama pakankamai daug ir reikėtų šių aspektų nepamiršti. Ačiū. Baigiant šio ryto diskusijas, norėčiau dar suteikti žodį komisijos atstovams. Ne. Dar 30 sekundžių ponė Hivner. Norėčiau tik patikslinti, papildyti tą informaciją, kurią ką tik kalbėjęs kolega pristatė. Komisijos narė Hedegard teigia, kad Europa pasieks iki 2018 metų užsibrėžto tikslo sumažinti 20 procentų CO2 emisijas. Taigi ETS sistema jau dabar užtikrina e, tų nustatytų tikslų pasiekimą, taigi prašau mūsų neklaidinti, tvirtinant, kad apivartinių taršos leidimų prekybos sistema buvo skirta vien tik CO2 emisijoms mažinti. Net ir šiuo aspektu ta sistema pasiteisino ir padėjo pasiekti užsibrėžtų tikslų, taigi neklaidinkime visuomenės. Pirmininkė. Dabar būtent e, į visus šios aspektus apie kurios buvo kalbamos, sureagos komisijos atstovai, ponas Bogart. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pakankamai sudėtinga keliais žodžiais apibendrinti šio ryto diskusijas. Norėčiau padėkoti komitetui už šio klausimo surengimą. Išgirdome labai įdomių įžvalgų susijusių su dviem sektoriais ir įskaitant taip pat, įtraukiant taip pat ir mm, atsinaujinančius energijos šaltinius, fotovoltainius, fotovoltinius saulės kolektorius. Supratome, kad neįspręstų klausimų yra nemažai. Taip pat galėjome konstatuoti, kad kai kuriuose sritise reikia tolesnių diskusijų arba reikia tęsti pradėtus darbus, dėgiant naujas technologijas, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, naudojant e, naujoviškus gaminius, technologijas, daug buvo kalbama apie tai, kaip geriau galėtume saugoti e, energijos išteklius pagamintus, kaip naudoti naujoviškus šaltinius. Visi šie klausimai ir aspektai iš tiesų labai svarbus beveik visose, visų kalbėtojų mintise girdėjome būtinybę investuoti infrastruktūrą, girdėjome būtinybę investuoti į infrastruktūrą, į jungtis energetinės. Visi šie atskiri klausimai mano vertinimu turėtų būti traktuojami bendrame Europos energetikos ir klimato politikos kontekste. E, būtent ir e, pirmajame šios dienos posėdžio darbo atvarkės klausime buvo apie tai minima, tai yra būtinybė baigti kurti bendrą Europos energetikos rinką. Aš dar neilgai dirbu šioje srityje, tik balandžio pirmą užėmė, pradėjau eiti dabartinės pareigas, tačiau jau dabar išvelgiu aiškę e, rinkų e, susiskaidimo o ne rinkų integravimo tendencijų. Manau, kad parlamentas, pramonės atstovai komisija turi glaudžiau tarpusavėje bendradarbiauti tam, kad e, ta tendencija būtų nukreipta integracijos kryptimi. Komisija privalo ir turi priversti valstybės narės e, gyveninti patvirtintus teisės aktus, priimtus teisės aktus. Ir tik kai šis darbas bus atliktas, Mes galime iškoti atsakymų į visus šiandien iškeltus ir svarstytus klausimus. Nes kol nebaigsime kurti bendrosios energetikos rinkos, visi šiandien iškelti klausimai, na nesakysiu, kad liks beprasmiai, tačiau jie nėra tinkamos vietos bendroje e, Europos e, energijos ir klimato politikos e, architektūroje politinėje. Todėl mums pirmiausiai ir reikia iki 2000. keturioliktųjų baigti kurti bendrąją e, energetikos rinką ir po to jau planuoti žingsnius e, toliau į priekį. Komisija yra parengusi žalėją knygą šioje srityje ir raginus visus susipažinti su jie teikimais pasiūlymais, juos svarstyti ir šiuose diskusijose manau, kad atsispindės visi klausimai, kurie buvo iškelti šiandien. Kalbant apie galių rinką, mes galėtume surenkti viešai klausimą vien tik tai šią temą, nes klausimas yra labai prieštaringas. Buvo teigiama, pavyzdžiui, šiandien, kad taršos leidimų prekybos sistema veikia tinkamai, nepaisant tam tikrų abejonių. Aš sutinku, kad e, pirminis tikslas e, buvo pasiektas e, įdėgus apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir netgi pirmieji tikslai bus viršyti iki 20 metų. Taigi visi šie klausimai yra ant mūsų darbo stalo manau, kad um, neturėtume, turėtume viską vertinti bendrame kontekste, išvelgti uh, arba ne, nepamesti iš akių ateities perspektyvos, o ta ateities perspektyva ir svarbiausias tiklas yra integruota Europos energetikos rinka. Ačiū mūsų pranešėjams, ačiū kolegoms, taip pat svečiams. Komitetas prates savo posėdį 15 val. o iki to laiko skalbime pertrauką.